rytas, kolegos. Labas rytas visiems. Prašyčiau susėsti, nurimti, kad galėtume pradėti darbą. Daug jo nusimato. Šiandieną sveikinuosi su jumis visais bendrame Libe ir Jūri komitetų posėdėje. Šiandieną klausysimės pono paskirtojo komisaro Didie Reinders. Sveikinu Jūs atvykus į šį mūsų jungtinį posėdį. Šie klausimai yra nepaprastai svarbus abiems komitetams. jūsų portfelis patenka į mūsų abiejų komitetų darbo sritį, kaip kad yra nurodyta ir Ursulos von der Leyen skiriamajame rašte. Mes kalbame apie pilietinės teisės, teisingumą ir vidaus reikalus bei atsakingą komitetą ir Teisės reikalų komitetą. Jūsų portfeliu bus siekiama užtikrinti tai, kad teisinės valstybės principas būtų gerbiamas ES, įskaitant taip pat ir pagerintą, išplėstą Europos teisės viršenybės mechanizmą, kuris turi poveikį demokratijai ir pagrindinių teisų laikymuisi, siekiant užtikrinti pagarbą ir apsaugą pagrindinėms teisėms įtvirtoms pagrindinių teisių hartijoje, e, sutinkamai su Lisabono sutartimi patvirtinta prieš dešimtį metų. O taip pat ir atsižvelgiant į Teisingumo teismo praktiką. Taip pat mes kalbame ir apie šio portfelio poveikį privatumui, turint galvoje skaitmeninį amžių. Nes apie tai Ursula von der Leyen irgi kalba, turėdama galvoje būsimąjį komisijos darbą. Kitas dalykas, mes kalbame apie veiksmingą duomenų apsaugos rinkinio įgyvendinimą. Mes kalbame apie tai, kad pilietinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas turi būti pasirengęs pagerinti teisminį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, es remianti savitarpio pasitikėjimu ir pripažinimu, kaip kad yra įtvirtinta mūsų teisės aktuose. Tai yra nepaprastai svarbu. Taip pat nepaprastai svarbu įgyvendinti ir užtikrinti es teisės aktų vykdymą, kalbant apie agentūrų veiklą. Jūsų teisingumo portfelis sukurs sąlygas veiksmingam Europos prokuratūros darbui. Žinome, kad nuo 20-ųjų metų pradžios pradės veikti e, vyriausiasis prokuroras ir pradės gyventi savo veiklą. Kitas dalykas tai yra darbas dirbtinio intelekto srityje. Taip pat e, užtikrinant ir tai, kad e, MVI ir įmonių teisė leistų įgyvendinti sėkmingą verslo strategiją. Kitas dalykas yra ES e, teisės aktų įgyvendinimas laiku visose valstybėse narėse. Tad norėčiau priminti, kad teisingumo portfelis yra esminis, centrinis, kai mes kalbame apie ES darbo tvarkę ateinantiems metams, siekiant, siekti, siekiant Europos teisingumo erdvės, nes tokia yra politinė valia. turint galvoje ES veikimo sutarties penktąjį skyrių, kai mes kalbame apie tokios erdvės sukūrimą. Tad mes kalbame apie visišką atitikti vertybėms pagal ES antrąjį veikimo, ES veikimo sutarties antrąjį straipsnį. Mes daug kalbėjome apie Kopenhagos dilemą, mes kalbame apie saistančius principus susijusius su pagrindiniu teisų laikymus visoms valstybėms narėms, o ES teisė yra privaloma valstybėms narėms. Tad dabar aš žodį suteiksiu šio jungtinio komiteto bendra pirmininkėje E, Teisės reikalų komiteto pirmininkiai, prašom. Ačiū. Labai džiaugiuosi galėdama būti čia ir taip pat norėčiau pasisveikinti ir su ponu Reinders. Aš tikiuosi, kad šis posėdis mums visiems bus labai našus. Aš e, e, labai džiaugiuosi, kad mes kartu čia esame jungtinėme posėdėje ir kalbėsime apie vartotojų apsaugą, kadangi tai taip pat yra šio portfelio dalis. Aš norėčiau susitelkti ties procedūriniais šio e, ryto posėdžio aspektais. Pagal darbo tvarkos taisyklių 17 priedą, o jame yra nurodytos atitinkamos gairės komisijos tvirtinimui, parlamentas įvertins paskirtuosius komisarus remiantis jų bendrajo kompetenciją, įsipareigojimo Europai bei asmeninių nepriklausomumų, o taip pat įvertins ir jų žinias susijusias su numatytų portfeliu, o taip pat ir jų komunikavimo gebėjimus. Aš norėčiau priminti, kad parlamentas išsiuntė atitinkamus parengiamuosius klausimus paskirtajam komisarui komisarui, kuria, kuriame ir tame klausimynė yra du bendro pobūdžio klausimai, kuriuos parengė pirmininkų suiga ir trys specifiniai klausimai, kuriuos parengė Libe komitetas. Be kita ko reikia nepamiršti ir tai, kad buvo užpildyta e, finansinių interesų anketa ir Teisės reikalų komitetas nepateikė jokių prieštaravimų tam, kad įvyktų šie klausimai. E, paskirtam komisarui bus suteikta, suteiktas laikas neilgiau nei, nei 15 minučių tarti įžanginiai kalbai ir po to bus 25 narių klausimai. Kiekvienam klausimui bus skiriama 5 minutės. Vieną minutę klausimui, 2 minutės atsakymui. Jeigu bus papildomų klausimų, tuomet klausimas negalės būti ilgesnis nei minutės ir viena minutė bus skirta atsakymai. Pirmas klausimų, septynių klausimų ratas e, yra numatytas ir tuos klausimus užduos politinių frakcijų koordinatoriai, o toliau po šio rato bus 18 klausimų, kuriuos užduos politinių frakcijų nariai, o taip pat skaitant ir neprisijungusių narių klausimą. Mm, galiausiai po šių klausimų paskirtam komisarui bus suteiktos penkios minutės baigiamai kalbai. Turėkite galvoje, kad mes griežtai e, turime laikytis paskirto laiko, nes kitaip nespėsime užduoti visų klausimų, o taip pat ir paskirtasis komisaras nespės atsakyti į juos visus laiku. Jeigu matysime, kad viršijate mm, jums skirtą kalbėjimo laiką, tai tuomet turėsime jūs nutraukti. Ačiū Jums už supratingumą. Yra užtikrintas vertimas žodžiu į 23 kalbas. Turėkite galvoje, kad galite kalbėti savo gimtają kalbą ir taip pat turėkite galvoje, kad e, nereikėtų kalbėti per greitai, nes e, vertėjai nespės išversti. Šių klausimų Vyksta tiesioginė transliacija, ją galima stebėti parlamento internetinėje svetainėje ir taip pat galima bus susipažinti su video įrašu vėliau. Dabar žodis yra suteikiamas paskirtajam komisarui Reinders. Pone pirmininkė, pone pirmininkė, ponios ir ponio Europos parlamento nariai, man džiugu šiandien prisistatyti jums šį rytą ir man tikrai malonu matyti daug pažįstamų veidų. Šiandien norėčiau E, pakalbėti apie tai, kaip dirbsime kartu, jeigu parodysite man pasitikėjimą, leisdami man vykdyti tą misiją, kurią patikėjo ponia van der Leyen, išrinktoji Europos komisijos pirmininkė. Ji man paskyrė e, vadovauti komisijos darbams susijusiems su teisinės valstybės principų, teisės reikalais ir vartotojų apsauga. Kaip žinote, aš esu buvęs parlamento narys ir labai gerbiu Europos parlamento vaidmenį suprantu, koks didžiulis yra jūsų indėlis į Europos projekto kūrimą. Leiskite pradėti savo pasisakymą nuo dviejų įžvalgų, kurios bus labiau asmeninio pobūdžio. Pirmoji ta išvalga man yra labai brangi ir čia norėčiau pakalbėti apie Europos vietą pasaulyje. Prieš 20 metų, kai pirmą kartą buvau paskirtas ministru, Europa buvo susiskaldžiusi ir kovojo ieškodama būdų geriausiai atremti griuvusios Berlyno sienos iššūkius. Per pastaruosius 20 metų labai daug kas pasikeitė ir mes galime didžiuotis tuo, kas Europoje buvo nuveikta. Mes įgyvendiname atskiras politikas, priima teisės aktus, kurie užtikrina piliečių gerovę ir nustojame kovoti dėl teritorijų. Mes saugome savo įvairovę, puoselėdami savo kultūrą ir kalbas. Jeigu man teks garbė būti patvirtintų e, Europos komisijos nario pareigoms, įsipareigoju dirbti su jumis e, labai detaliai, kad Europos integracija gilėtų. Esu vienas iš tų, kurie nori daugiau Europos ir geresnės Europos. Jeigu turėtume vykti, daryti kokią nors įtaką pasaulio tvarkai, tai tą daryti galėsime tik tada, jei būsime vieningi. Realybė, su kuria susidurėme, E, yra vis labiau sudėtinga, vis labiau nestabilus yra mūsų supantis pasaulis, vis labiau susiskaldęs. Mes jaučiame grėsmę, kurią kelia tie, kurie nori grįžti prie nacionalistinės ir populistinės retorikos, kuri jau turėtų priklausyti praeičiai. Grėsmę kelia kai kurios šalis, kurios bando labiau dominuoti negu bendradarbiauti. Mūsų pagrindinė užduotis yra saugoti tai, ką ES pasiekia - taiką, saugumą, gerovę. Tačiau Taip pat turime puoselėti mūsų bendras vertybės, mūsų paramą daugia šalėms institucijoms, e, tvariai plėtrai ir socialiniai pažangai. Turėtume būti ryštingi, gindami visur teisinės valstybės principus, demokratiją ir pagrindinės teisės. Tai iš mūsų e, reikalauja, kad lygiai taip pat elgtumės ir ES viduje. Mano antroji žvalga būtų dar labiau asmeninė E, sekmadienį rugsėjo 14 dieną e, sužinojau, kad jau prieš keletą mėnesių buvo apkaltintas vieno asmens nebūtais dalykais, labai sunkiais dalykais. Ir tas asmuo ieško galimybių man pakengti. Tas asmuo viešai yra pareiškęs, kad sutrukdys man tapti Europos komisijos nariu. Visus tuos kaltinimus e, sužinojau iš spaudos. Mano advokatas jau susisiekė su prokuratūra, kad galėtų susipažinti su byla. Tai yra informacijos įprasta procedūra. Rugsėjo 27 dieną karališkasis prokuroras kartu su generaliniu prokuroru nusprendė e, bylą nutraukti kaip nesant e, nusikaltimo sudėties. Mano advokatas uh, su, atlieka tokiais atvejais numatytas procedūras, bet tas pats asmo mane apkaltino dar kartą. E, norėčiau pasakyti, kad e, tos, to, tie išpoliai dėja turi labai neigiamą poveikį. Jie tikrai piktavališki, nes nelinkiu niekam išgyventi to, ką išgyvena man artimi žmonės, mano šeima, vaikai, mano žmona ir aš pats jau dvi savaitės. Norėčiau pasakyti, kad nekaltumo prezumcija turi galioti. Norėčiau labai aiškiai visą tai jums pasakyti. Ponios ir ponų Europos parlamento nariai. Prieš 20 metų, 1999 metų spalį, Antonijo Vitorino buvo paskirtas pirmuoju Europos komisijos nariu atsakingas už, teising, atsakingų, už teisingumo ir vidaus reikalus. Leiskite uh, pasakyti, kad labai gerbiu savo e, kolegas ir e, pona Vitorino ir jo e, paskui po jo dirbusius komisarus, ponę Jūrovą ir Fransą Timmermans. Jie turėjo drąsos ir ryšto dirbti jiems tekusius darbus. Aš glaudžiai bendradarbiausiu su jais. Džiaugiuosi tuo, kad mane paskyrė ponia van der Leyen atsakingų komisarų už teisingumo reikalus, taip pat atsakingų už vartotojų apsaugos ir teisinės valstybės reikalus. Tie dalykai taip bus glaudžiai susiję. Dirbsiu prie visų tų politikų ir tai bus mano, geria, mano e, didžiausių pastangų dalis. Gerbiami komiteto nariai, noriu pabrėžti, kaip svarbu yra užtikrinti teisinės valstybės principus Mes turime ginti savo vertybės tiek mm, Europoje, tiek už jos ribų. Kaip paskirtasis komisaras teisingumo sryčiai, aš dirbsiu kartu su vicepirmininku, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų vertybių, siekdamas užtikrinti skaidrumą. Aš dirbsiu glaudžiai su atsakinga, atsakingu komisijos nariu už e, kaiminystę ir plėtrą, kad užtikrinčiau, kad būtų nuosekliai laikomasi vidaus ir išorės taisyklių teisingumo srityje. Aš manau, kad negali būti demokratijos ir pagarbos pagrindiniam teisėm be teisinės valstybės. Pagrindinės teisės e, efektyviai veiksmingai užtikrinamos tik tada, kai jas gina nepriklausomi teismai. Demokratija yra saugoma tik jei teismai gali užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Teisinė valstybė sukuria abipusį pasitikėjimą. Ir labai svarbu, e, nes tai taip pat užtikrina piliečių pasitikėjimą Europos projektu. Mūsų atsakomybė yra, kad kiekviena ES valstybė narė būtų teisinė valstybė turime nemažai idėjų, taip pat kurias pateikė Europos parlamentas, kad galėtume giliau dirbti šioje srityje. Liepa komisija pateikė savo pasiūlymus dėl išsamaus Europos teisinės valstybės mechanizmo ir aš toliau dirbsiu šioje srityje. Sieksiu, kad būtų užtikrinta pagarba teisinės valstybės principams. Aš vadovausiu šiam darbui ir šis naujasis mechanizmas, tikiuosi, pradės kitais metais veikti ir taps visą įtraukiantis nediskriminacinis ir prevencinis metinis procesas. Metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita taip pat bus lydima teisingumo rezultatų suvestinės. Stebėsena apims visas valstybės narės, bet mes įsigilinsime tose valsty... į situaciją tose valstybėse narėse, kur bus nustatyta tam tikrų rizikos veiksnių ir ypatingą dėmesį skirsiu objektivumui, sažiningumui ir e, dialogui bei dalymasi gerąją praktiką. Labai svarbu, kad parlamentas ir taryba uh, pilnai dalyvautų šiame procese. Mes turime geriau koordinuoti savo veiksmus su nacionaliniais parlamentais. Mūsų tikslai ir idealai tie patys. Tikėkite manim, aš tikrai niekad nedvėjodamas, niekad nedvėjosiu, kai reiks veikti, jei teisinės valstybės principui iškils grėsmė. Aš nedarysiu kompromisų demokratijos vardu. Teisinės valstybės principų vystimas jis bus svarbiausia e, iššūkių dalis artimiausius dešimt metų. E, labai svarbu, kad mūsų sistemos vystytųsi teisinėje ir civilinėje srityje. ES piliet, Piliečiai turi teisę gyventi ir dirbti saugiai ES, laikantis judėjimo laisvių ir teisių. Taip pat svarbu gerbti mūsų įvairovę ir užtikrinti, kad mūsų įvairios teisinės tradicijos nebus kliūtis mūsų laisviai ar mūsų saugumui. Taigi bandysiu daryti viską, kad stiprėtų pasitikėjimo klimatas tarp mūsų nacionalinių teisinių sistemų. Gerbiami nariai, kalbant apie Europos arešto orderį, Aš toliau stebėsiu, kaip jisai taikomas ir graudžiai bendradarbiausiu su jumis ir su valstybėmis narėmis, kad jis toliau būtų tobulinimas. Mes turime įsigilinti, ką dar reikia padaryti, kai bus atliktas atikties vertinimas, kuris dabar vykstas. Mes pasižiūrėsim, ar reiks pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir remiantis atitikties vertinimu, pagalvosiu, rimtai apsvarstysiu, ar reikia pateikti pasiūlymą dėl Europos arešto orderio peržiūros. Aš taip pat pasižiūrėsiu, kokios yra galimybės pagerinti kalėjimų sąlygas ES. Aš pagalvosiu, kaip mm, apie galimybę nustatyti minimalius standartus iki teisminio sulaikymo srityje. Europos prokuratūra turėtų veikti nedelsiant, apie, dėl to, prie to taip pat dirbsime. Noriu pasveikinti jūsų teigiamą vaidmenį skiriant Europos prokuratūros vadovą. Aš neseniai susisiekiau su ponia Kovesi ir tikiu, tikiu kad ji susitvarkys su jai paskirta misija įtraukti naujas technologijas tam, kad būtų modernizuotos mūsų teisinės sistemos e, ir mūsų galimybės dirbti kartu, taip pat tų, tų sistemų įtraukimas yra svarbus iššūkis. E, šis dalykas padės efektyviau teikti teisinę pagalbą mūsų piliečiams. Mes turime gerbti pagrindinės teisės ir teisę apskritai. Svarbu užtikrinti tuos abu dalykus. Europa gali didžiuotis tuo, kad yra lyderė saugant pagrindinės teisės ir tinkamai tvarkant duomenys. Vienas iš prioritetų bus prižiūrėti, kad pagrindinės teisės būtų visiškai apsaugotos šioje skaitmeninėje eroje. Ketinu dirbti kartu su jumis tam, kad būtų galima rasti pusiausvyrą tinkamą šiais ryčiai. Mes taip pat stieksimės įdėkti naujas teisinės taisyklės susijusios su duomenų apsauga ir tęsime toliau e, mūsų standartų ir e, vertybių skatinimo tarptautinių lygmenių. Dirbsiu kartu su kolegomis, kad, būtų, kad vyktų koordinuotas darbas. Taip pat dirbsime prie etikos ir dirbtinių intelektų klausimų. Džiaugiuosi naujomis galimybėmis, kurios, e, kurias teikia naujos technologijos, tačiau pasitikėjimas ir saugumas turi likti mūsų prioritetais. Gerbiami e, nariai, tikėkite, e, pasitikėkite manim, įtrauktis ir sažiningumas yra pagrindiniai principai siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą. Mes didžiuojamės vartotojų apsauga ES, bet neturime nieko daugiau nedaryti. Mes turime ir toliau siekti inovacijų, prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos, prie naujų technologijų tiek internetinėme, tiek realiame pasaulyje. Mes turime siekti didesnio sažiningumo, tvarios visuomenės ir, ir veiksmingo bendros rinkos veikimo. Įmonių teisė yra pagrindas pereinant prie tvarios ekonomikos. E, vartotojai turi turėti visas reikalingas galės, turi būti tinkamai informuoti ir skatinami gyventi tvariai. Atskirai vartotojai turi mažai galios, bet kartu jie yra labai stiprus, jie gali veikti turėdami visą reikalingą informaciją. Perkamoji gale gali padėti sukurti tvarę ekonomiką. Dėl to aš skatinsiu, kad būtų greitai patvirtintas e, atstovaujamųjų ieškinių pasiūlymas kolektyvinės teisų gynimo priemonės yra labai reikalingos Europos piliečiam. Mes toliau turime kovoti su nesažiningu ir agresyviu pardavimu ir ginti pažeidžiamus vartotojus. Turim išlaikyti deramą budrumą, kai kalbame apie dviejopos kokybės produktus. Tikrai negalime klaidinti savo vartotojų, galvojančių, kad to paties prekio, prekių ženklo produktai uh, yra tokie patys visur. Mes turime užtikrinti sažiningumą, kur begyventų vartotojai. Pirmiausia, tai tie gaminiai, kuriuos mes perkame, turi būti saugus ar pagaminti ES ar kitur. Taigi aš mm, sieksiu, kad būtų atnaujinta bendroji produktų saugos direktyva, kad visi tiekimo grandinės veikėjai e, siektų uh, užtikrinti, kad nebūtų nesaugių produktų. Taip pat noriu, kad būtų aiškios taisyklės visiems paslaugų teikėjams, kai kalbame apie e, paslaugų teikimą internetu. Ir galiausia, ypač didelį dėmesį skirsiu e, reikalavimų įgyvendinimui. Labai daug teisės aktų ginančių vartotojus yra priimta, o dabar mes turime užtikrinti, kad jie būtų efektyviai įgyvendinami tiek ES, tiek mūsų tarptautinių partnerių. Ponios pirmininkės, ponė pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. E, neseniai kalbėjau apie mūsų pasiekimus per pastaruosius 20 metų. Mes turime teisę savo pasiekimais didžiuotis, tačiau taip pat mums tenka pareiga kurti ateitį. E, tas kūrimas prasideda nuo gebėjimo klausytis. Aš klausysiu jūsų, e, įsiklausysiu jūsų nuomonę visų savo galiojimo metu. Daug jaunimo e, išėjo į gatves ir reikalauja tvarios ateities kūrimo. Jie turėtų būti mūsų įkvėpimo šaltinis. Jie mus ragina veikti. E, mes visi kartu galime nuveikti labai daug gražių dalykų. Tikiuosi, kad paskirsite man savo pasitikėjimą. Thank you, Commissioner Designate. Dėkoju, e, ponė komisarė, ponė Reinders. O dabar, e, kaip jau ir sakėme anksčiau, pradėsime nuo klausimų. Jų bus 25. E, visų klausimų struktūra bus ta pati. Skiriama viena minutė užduoti klausimui, dvi minutės pirmajam atsakymui, viena minutė taip pat papildomo klausimų užduoti ir galutinė minutė paskirtam komisarui atsakyti ir užbaigti atsakymą į klausimus. Pradėsime nuo E, politinių frakcijų atstovų, kaip paprastai tai vyksta. Penkios minutės kiekvienai, kiekvienam klausimui. Ir pradedam nuo APP atstovo, pono Andžiai Galickiai. Prašau, žodis jums. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca. Gra... Pone pirmininkė. E, pone pirmininkas. E, pone paskirtasis komisarė. Sveikiname Jūs šio paskirimo progą ir norėčiau pradėti nuo esminio klausimo. Čia turiu menį pirmiausia Europos komisijos e, referatą dokumentą, kur kalbama apie Europos mechanizmo sustiprinimą, e, ginant teisinę valstybę ir ES standartus. Tai yra standartai susijęs su, su teisinė valstybė. Jūs pats apie tai kalbėjote ir sakėte, kad tai yra vienas iš esminių elementų kurie leidžia kurti pasitikėjimą tarp valstybių narių. Tai yra tas elementas, kuris yra susijęs su visomis teisingumo sritimis. Ar kalbėtume apie policijos bendradarbiavimą, ar ekonominės politiką susijusią su vidaus rinka. Kaip ketinate užtikrinti šio naujo mechanizmo veikimą praktiškai ir ko ketinate imtis tam, kad būtų užtikrinta pagarba teisinės valstybės principui ir teisės viršinybei. Visi puikiai žinome, kad kai kuriuose valstybėse ginčiamas yra teismų nepriklausomumas. Matome tokių pavyzdžių, kai teisėjai persiekiojami, kai uh, piknaudžiaujama teisinė sistema. Taip pat matome tokių situacijų, kai žiniasklaidos laisvę ar žodžio laisvę bandoma pažaboti. Uh, kaip galime efektyviai spręsti tokius piknaudžiavimo atvejus. Dėkoju. Pirmininkas, norėčiau Jums priminti laiką. Laikytis Jums skirto laiko yra labai svarbu, nes kitaip e, nespėsime nuveikti tų darbų numatytų mūsų trims darbo valandoms. Tad minutė klausimui, paskui dvi minutės atsakymui ir paskutinė minutė sureaguoti skiriama paskirtam komisijos nariui. Prašom atsakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Halickiu už jo klausimą. Teisinės valstybės e, principo mechanizmas bus vienas iš esminių dalykų mano kadencijos metu. Trejus metus taryboje pasisakau už tai, kad e, būtų tas principas labiau įtvirtinamas, labiau prižiūrimas. Nuo 2006 metų egzistuoja dokumentas, kuriame yra kalbama apie teisinės valstybės principo taikymo priežiūrą. Nuo Liepos mėnesio atsirado papildomas dokumentas, papildomas svarbus elementas. E, tad reikėtų pirmiausia parengti ataskaitą apie tai, kaip teisinės valstybės principų yra laikomasi. Paskui būtų galima kalbėti apie e, žiniasklaidos laisvę, apie demokratijos principų taikymą. Taigi pirmojo metu per pirmaisiais metais savo darbo sieksiu, kad ta ataskaita būtų parengta. E, tas dokumentas aptartas parlamente ir taryboje, bet jau aš tikiu, tikiuosi. Be abejo, jūs klausėte, ką dar būtų galima nuveikti. Yra tokia įrankių dėžutė. Pavyzdžiui, septintasis straipsnis buvo įgyvendintas dviejų valstybių narių atžvilgių komisija. E, Lenkijos atžvilgių pasiūlė šios straipsnių taikymo, paskui Vengrijos. Uh, E, dėl padarytų pažeidimų. Ta procedūra bus įgyventinama ir toliau prireikus. Yra taip pat pažeidimo procedūra, kurią galima taikyti teismo sprendimu. Ir reikia dar priminti tai, kad svarbu gebėti dialogą palaikyti su vairiomis šalimis. Aš ketinu tą daryti, galbūt pirmiausia, nuvykdamas į, į atskirą šalis jau kadencijos pradžioje, nes galime pasinaudoti tokias priemonės, kaip aš Venecijos komisija, Greko, uh, E, kad galėtume perduoti siūlymus, kad to šalis tinkamai pritaikytų teisinius siūlymus. Nes mechanizmas yra vienas aspektas, o paskui ta priemonių dėžutė yra paruošta ir ją galės naudotis Europos komisija tam, kad galėtų taikyti reikimas procedūras. Tikiuosi, kad nereikės septintojo straipsnių taikyti daugiau, nes e, ne tuo būdu gal labiausiai patenkinama situacija galime pasiekti, bet matysim artimiausiais metais. E, pone Halickiai, jums dar vieną minutę papildomą klausimą išduoti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau patikslinti savo klausimą. Tai yra toksai uh, dalykas, kur kalba apie specifinės priemonės. Priežiūra, ge, keitimasis gera praktika yra svarbus dalykas. Bet kai susiklauso tokia situacija, kai iškyla grėsmė teisinės valstybės principų, reikia veikti skubiai. Ar yra kitų priemonių, kurias ketinate pasiūlyti ir įgyvendinti? Ačiū. Pone komisarė, prašau. Uh, na, aš, kaip jau sakiau, turime priemonių dėžutę, tokią, pavyzdžiui, kaip pažeidimo procedūra. Ir mes dabar kaip tik vykdome diskusiją apie tai, e, kaip turės atrodyti daugiametė finansinė programa. E, aš ir pats, ir daug kas pasisakė dėl saligiškumo. E, DFP ir teisinės valstybės principai turėtų būti glaudžiai susiję. Tikiuosi, kad rasim sprendimą tarp teisėkuros proceso dalyvių dėl to, nes tai leistų uh, E, turėti tiesioginės biudžeto priemonės, e, galima būtų sustabdyti ar visai atšaukti e, pagalbą iš es biudžeto valstybei nariai, kuri apskritai nesilaiko savo įsipareigojimų teisinės valstybės srityje. Aišku, ne E, tai čia jau reikėtų labiau kreiptis į biudžeto daugia, formuotojus, daugiametės nacinės programos kuriejus, nes tai mažiau yra mano, e, kaip būsimo komisaro, galbūt kompetencijos rytis, bet e, priemonių reaguoti yra, jeigu yra pažeidimai. Ačiū, ponė Raiters. Dabar pereiname prie socialdemokratų atstovų. Ponui Tiemo Volken žodis. Minutė, prašom. Dėkoju. Pone Raiters, sveiki atvykę į mūsų klausimus. Gaila, dėl to, kad kalbėjote apie kad nepaminėjote savo pirmiosiuose pastabose e, uolumo reikiamo principo, e, atskaitomybė. E, Tai yra taip pat svarbus dalykas tam, kad būtų galima įvertinti tokius dalykus kaip žmogaus teisų pažeidimai. Taip pat kova su klimato kaita, aplinkos apsauga yra svarbus dalykai. Dabar e, finansavimo direktyvoje yra numatytas reikalavimas, kad stambios įmonės, veikiančios įmonė atskleistų informaciją apie žmogaus teisų padėtį, antikorupcinius veiksmus ir panašiai. Tai yra žingsnis teisinga linkme, bet reikia platesnės vizijos ir reikėtų tas priemonės pritaikyti samai situacijai. Ar teiksite teisėkuros iniciatyvas, pakeičiantus tą direktyvą dėl nefinansinės atskaitomybės? Aš 84 pilietis visuomenės organizacijos prašo ES veiksmų šioje srityje. Socialdemokratų frakcija ir aš asmeniškai sutinku su tais žmonėmis. Mums reikia tiesiog daugiau negu paprasčiausių gairių šioje srityje. Pone e, paskirtasis komisarė, galite atsakyti. Dėkoju. Na taip, dėl tvarumo dirbti taip e, yra svarbu, bet šiai detalės nesileisiu aš šiek tiek pakomentuosiu gal vėliau visą tai, tačiau pirmiausia noriu pasakyti štai ką. Mes kaip ES, kaip valstybės narės esame įsipareigoję laikytis tvaraus vystimo tikslų, e, pirmiausia, pagal jungtinių tautų organizacijos taisyklės, kuriuoms esame pritarę. Turime e, be abejo nefinansinę informaciją, E, tas reikalavimas nefinansinės informacijos atskaitimis yra taikomas toms įmonėms, kurios yra e, biržoje listinguojamos, tačiau manau, kad labai svarbu atsižvelgti į visą eilę reikalavimų. Jeigu mes norime e, kurti tvarumo politiką, mums reikia reikalauti iš visų įmonių pakeisti mąstymą ir galvoti pirmiausia apie socialinį interesą. O tai yra ne šiaip savo trumpalaikė kažkokia vizija. Tai taip pat yra e, vidutinio susijęs su vidutinio ir ilgo laiko tarpo vizime. Kalbu apie vietinės bendruomenės, apie kovą su klimato kaita, apie aplinkosaugą, kur turi būti traukti visi suinteresuoti subjektai. Aš esu tikrai pasiryšęs dirbti kartu su jumis ir su taryba, kad įmonių teisės aktuose atsirastų naujų reikalavimų, susietų, pavyzdžiui, su žmogaus teisėmis e, daug jau dalykų yra suformuluota, kurios turi atitikti įmonės, bet to nepakanka kol kas. Įmonių teisė turi keistis, iš įmonių reikia reikalauti daugiau, kad jos turėtų didesnį socialinį interesą savo veikime. Taip pat svarbu yra e, diskutuoti ir apie tiekimo grandinę. Jeigu E, įmonė galėtų paaiškinti, jos, kokio tvarumo bus jos politika vidurinių ir ilguoju laikotarpiu, tai būtų e, daug geriau. Tuomet jį turėtų atsiti klausimus, kokia yra tiekimo grandinė. Ačiū. Pane Volkenai, dar papildomas klausimas. Jūs vengiate konkretaus atsakymo, ponė Reinders. Kokių konkrečių žingsnių imsitės, kad e, tos įmonės, kurios veikia ES, kad jos laikytųsi globaliai pripažintų pagrindinių teisų ir kad būtų saugoma aplinka. Ir ko jūs imsite siekdami užtikrinti galimybę naudotis teisingumu tiems, kurie nukentėjo nuo įmonių veikiančių ES? Aš norėčiau, kad jūs šiandieną įsipareigotumėte mechanizmui kuris ES piliečiams suteikia labai aiškės teisės ir užtikrina, kad pasauliniu mastu leidžia užtikrinti pasaulinių susitarimų vykdymą. Aš kalbu apie EBPO standartus ir kitus standartus, tad norėčiau aiškaus atsakymą į klausimą. Prašom atsakyti. Mano atsakymas yra labai aiškus. Taip, Aš prisimu tuos įsipareigojimus, bet aš įsipareigoju pagal įvairius mechanizmus. Aš kalbėjau apie įmonių teisę, klausiausi jūsų pastebėjimo apie e, piliečių galimybės veikti. Apie vartotojus kalbėsiu šiek tiek vėliau, bet tikrai labai e, netgi manau, kad e, svarbu turėti galimybę teikti kolektyvinį ieškinį remiantis. E, teisės aktais ir siekiant užtikrinti, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai prisimtų įsipareigojimus dėl žmogaus teisų paisimo ir visa tai yra įtvirtinta įvairiuose teisės aktuose. Aš esu įsipareigojęs e, šiam principui, mano atsakymas yra labai aiškus, ar aš imsiuos kažkokių tai veiksmų šio požiūriu, taip, tą darysiu. Toliau Rinių frakcijos atstovas, ponas Michal Šimečka, prašom, minutę užduoti klausimui. Ačiū. Ačiū paskirtajam komisarui. Teisės viršienybė ir pagrindinės teisės yra gyvybiškai svarbios, kalbant apie mūsų pluralistinę visuomenę. Tačiau ką dabar matome, kad ne viena vyriausybė valstybėse narėse pasinaudoja savo daugumą, kad uh, susilpnintų pluralizmą, kad susilpnintų teisinę valstybę. Tad iš esmės mes kalbame ne vien tik tai apie teisės paisimą, kaip kad jūs ką tik pasakėte, būdamas atsakingas už naują į visą apimantį mechanizmą. Ar jūs galėtumėte išplėsti jo antraštę, būtent, kad būtų apimama visa antrojo straipsnio antraštė, kad mes kalbėtumėm apie teisinę valstybę ir apie pagrindinės teisės. Uh, Problema yra ta, kad įvairios es institucijos vadovaujasi įvairiais požiūriais, įvairiomis, įvairiais lyginamaisiais rodikliais poži ir, ir panašiai. Ar jūs galėtumėte siekti ir stengtis užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi tarp institucinių susitarimų, kuris buvo patvirtintas 16 metais? Atsakymas. Ačiū už Jūsų klausimą dėl mechanizmo ir dėl kelio vadovaujantis visapimančių požiūrių, kalbant apie teisinę valstybę, kalbant apie pagrindinės teisės ir demokratiją. Dabartinė situacija, kalbant apie komisijos komunikatą, yra tokia. Yra galima dirbti su ataskaita skirta teisiniai valstybei, kai kalbame apie žiniasklaidos pluralizmą, kai kalbame apie demokratiją. Galima tą daryti, tačiau taip pat jūs žinote, kad komisijos e, dėmesys krypsta taip pat ir į hartiją, kai mes kalbame apie pagrindinės teisės. Galima pateikti ataskaitą ir apie tai. Mes dirbsime su nauja demokratijai skirta e, ataskaita ar požiūriu. Aš dirbsiu su teisinė valstybė ir šiuo požiūriu žinote, kad kelias buvo ilgas Ir buvo ilgų svarstymų tiek čia, tiek taryboje, tiek komisijoje, kaip reikėtų organizuoti tokį procesą. procesą. Aš esu įsitikinęs, kad reikia dirbti visiems kartu. Ką tai reiškia? Galbūt organizuoti bendras diskusijas apie įvairius atskirus ataskaitos teisiniai valstybėje elementus, kalbant taip pat ir apie hartiją, kalbant taip pat ir apie demokratijos elementus. Tas e, tarp institucinis susitarimas uh, Galbūt per trumpą laiką neįmanoma būtų to pasiekti, bet vidutinės trupės laikotarpiu, kodėlgi ne, galima būtų suorganizuoti trijų institucijų darbo grupę. Taryboje buvo kalbama apie kolegų peržiūrą, komisijoje dirbama su įvairiomis ataskaitomis, o parlamente jūsų e, tas pranešimas 16 metų spalio mėnesio galėtų būti indėlis ir tuomet galėtumėm žiūrėti, kaip sukurti tą procesą. Apimant visus jūsų paminėtus aspektus - teisinę valstybę, pagrindinės teisės ir demokratiją. Man atrodo, kad mes galėtumėm pradėti tokios darbo grupės veiklą kaip įmanoma greičiau. Jums e, yra minutė papildomam klausimui. Ačiū už atsakymus, ačiū už įsipareigojimą dirbti kartu su Europos parlamentu. tai iš esmės atitinka ir visos von der Leyen komisijos įsipareigojimą parlamentui suteikiant iniciatyvos teisę, siūlant e, savo teisėkuros pasiūlymus pagal 225 straipsnį. Galbūt galėtumėte patikslinti, kad tai bus taikoma ir šiam aspektui, ir tai ataskaitai, ir tam pranešimui, kurį parengė parlamentą 16 spalį. Aš klausiu dėl to, kad e, naujame komisijos pasiūlyme, taip pat ir jūsų atsakymuose raštu prieš šiuos klausimus, jūs nepritarėte parlamento minčiai dėl nepriklausomos stebėjimo grupės, dėl nepriklausomos e, ekspertų grupės siekiant stebėti teisinės valstybės įgyvendinimo principą. Tai kaip būtų su tokia nepriklausoma ekspertų grupė, kuri remtų E, veiklą įvairiose politikos kryptyse. Aš nematau kažkokių tai teisinių ar praktinių kliūčių tokios grupės įkūrimui. Gal galėtumėte patvirtinti, kad tokia nepriklausoma peržiūra yra nepaprastai svarbi, turint galvoje, kad labai svarbus yra objektivumas ir neutralumas. Pone Reinders, ačiū. Aš e, neprieštaraučiau dirbti su nepriklausomo ekspertų grupe. E, komisija dirba su Venecijos komisija, su kitomis komisijomis, su daugeliu ekspertų grupių, bet komisija prisistato parlamentui ir jeigu jūs turite kažkokį tai sąrašą nepriklausomų grupių, tai tuomet galima su jomis konsultuotis. O kalbant apie pagrindinės teisės ir demokratiją, aš tikrai nematau jokių problemų. Bet problema būtų kurti naują nepriklausomą struktūrą su atsakomybės sritimis ir pasiekti tą patį rezultatą požiūrio prasme. Nes komisijos vaidmuo yra atvykti į parlamentą ir pateikti ataskaitą, o parlamentui tenka vaidmuo priimti sprendimą. Mes suprantame, kad yra kita problema. Ir jeigu yra rimta problema, tuomet yra kitas ligmo, tai yra teisingumo teismas ir ten galima būtų siekti sprendimo. Tad aš neprieštarauju diskusijoms su nepriklausomomis struktūromis, tačiau nemanau, kad reikia kurti naują. Ačiū, ponė Reinders. Toliau žalieji ir ponia Zaskė Brikmon. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, laba diena. Europos Sąjunga yra pasaulinė pasaulio procesų dalyvė yra sudariusi įvairių tarptautinių sutarčių, migracijos, teisingumo, policijos, mm, prekybos rytise. Jūs sakėte, kad eksportuosime, stengsimės eksportuoti ES standartus savo santykiams su tarptautiniais partneriais, kad skatinsite teismų bendradarbiavimą tarp ES ir trečiųjų valstybių ir kad e, baudžiamojo teisenoj, mm, baudžiamosios teisenos dalyviai, e, kad jų teisės būtų užtikrintos. Kalbant apie tokių tarptautinių sutarčių sudarimą, ar jūs užtikrinsite, kad ten būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, e, Europolas, artimieji rytai ir e, Šiaurės Afrika, santykiai su tomis valstybėmis, taip pat komercijos ir migracijos klausimai. E, dėkui dabar ponui Randersui galimybę atsakyti. Dėkui. Aišku, kad mano atsakymas yra taip, nes turim pirmiausia atlikti poveikio vertinimus, nes tos naujos iniciatyvos, kurios kyla ES, e, turi būti e, vykdomos mūsų įprastiniais principais ir kalbant apie mūsų diskusiją su e, trečiųjų šalių partneriais, tai yra ir išrinktosios paskirtosios komisijos pirmininkės ir mano noras kiekvienais dėrybų etapais uh, laikytis mūsų principų ir aišku remtis poveikio vertinimais. E, galbūt visose srityse iš karto nepadarysime, bet aš galiu kalbėti apie tai, kas bus padaryta toje srityje, už kurią aš atsakingas, tai yra teisingumo sritis, bet e, kalbant, pavyzdžiui, apie vidaus reikalus ir jūs minėjote e, tai, kad Europolas veda diskusijas su kai kuriais trečiųjų šalių partneriais, tai čia labai svarbu uh, E, žiūrėti, kad sutartise, kurios bus sudarytos, e, būtų skirtas deramas dėmesys e, pagrindinių teisų apsaugai, o komercijos prekybos rytyje manau, kad irgi reikia skirti daugiau dėmesio, kad komercinėse sutartyse irgi būtų m, mm, skirtas deramas dėmesys žmogaus teisų apsaugai. Bet tai yra mūsų bendri politikos su trečiosiomis šalimis principai. Dingo garsas salėje. Vertėjai atsiprašo, nebegali versti, nes nebesigi.